Žodis ponui Andersenui. Pone Andersen, dėkoju pirmininkė visiems labas rytis. Labai atsiprašau, žinau, kad sprendimas buvo nelengvas, bet norėčiau štai kokią mintį pasakyti. Sprendimas atidėti balsavimą mano delegacijai kelia didelių problemų. Galvojant apie tai, kaip į tai žiūri Europos piliečiai. Dėl to labai būkštaujame, todėl ir norėjau išsakyti šią mintį. Pirmininkas, e, suteiksiu jums žodį, kai padarysiu savo pranešimą. Ir prašom kalbėti mikrofoną. About... Turiu dar vieną mintį dėl 27 pakeitimo ir jo pateikimo darbo tvarkėje. Vėlgi e, jis kels sumaištį tarp piliečių. Jis turėjo būti pateiktas balsuoti visas, o visi kiti tada atkristų. 27 e, pakeitimo yra daug paremimo. Aš norėčiau, kad pirmininkas apie šią problemą ateityje dar pamastytų. Pirmininkas. Pone Anderson. Aš turėčiau padaryti pareiškimą. Kai, frakcijų, kai kurių frakcijų vadovai, kurių yra dauguma pirmininkų sueigoje, informavo parlamento pirmininką, kad jie nori atidėti pono Langės pranešimo dėl darybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės aptarimą. Tokį e, pakeitimą galima padaryti tik tai pirmininko pasiūlymų pakeisti darbo tvarkį. Tai atitinka 152 straipsnį. Kad galėtume balsuoti dėl e, siūlomo pakeitimo, pirmininkas priėmė teikiamus pasiūlymus, todėl aš siūlau balsuoti dėl pasiūlymo atidėti langę pranešimą vardiniu balsavimu. Kviečiu vieną parlamento narį pasakyti už pakeitimą ir vieną prieš tokį pasiūlymą. Taigi, kas norėtų pasakyti už Kaspari. Eh, eh, no, no, Kaspari no. Io credo che si debba rispettare la volontà del Parlamento. Siccome voterà il Parlamento sarà l'aula. Aš labai norėčiau, kad būtų gerbiama parlamento valia, nes jeigu balsuosime, tai bus suverenus parlamento sprendimas dėl to, ką reikia padaryti. Prašom, jums žodis. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos,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 Jau kelias savaitės laukiame šiandienos diskusijų ir balsavimų ir vakar sužinojome iš pirmininko, kad negalėsime balsuoti. Buvo įvairiausių gandų. Noriu pasakyti, kad mano frakcija būtų pasiruošusi balsuoti, bet kadangi šiandien vis tiek balsavimo nebus ir reikės dar kartą komitete balsuoti dėl pakeitimų, tikrai yra prasminga kartu renkti ir diskusijas, ir. E, balsavimą. E, todėl prašau kartu balsuoti tada, kai e, jau bus įvykęs posėdis ir komitete, ir kai, įvy, kai įvyks taip pat diskusijos ir čia parlamente, todėl prašau atidėti ir diskusijas ir balsavimą. Per parlare contro, contro il rinvio. Kas norėtų pasakyti prieš atidėjimą? Kollegen, es wurde eben in der Begründung Gerbiami kolegos, buvo pasakyta, kad e, tie e, pirmininkai, kurie turi daugumą pirmininkų e, sueigoje, kreipiasi į parlamento pirmininką, kad būtų e, atidėti debatai. Man atrodo, kad tai yra labai dėlė problema, nes e, mes šitaip sumenkinsime mūsų pačių instituciją. Visiškai nebuvo atsižvelgta į jokį, nei komiteto, nei kitų frakcijų nuomonę. Taip negalima daryti. Galima, žinoma, slėptis už paragrafų, už taisyklių, už, už, už straipsnių ir galima rasti įvairiausių m, mm, dinkščių, kad per daug pakeitimų ar kitaip. Bet man atrodo, kad labai svarbu, jog vyktų konsultacijos. Negalima šitaip elgtis. Mes kaip frakcija protestuojam prieš tokį elgesį, kad parlamentas pats save stabdo, pats apriboja savo e, teisės. Mes patys save menkiname. Milijonai žmonių laukia mūsų sprendimo, o jūs tiesiog jį atidedate. Jeigu mes norime e, atstovauti savo rinkėjams, jie bent jau turi teisę išgirti parlamento balsą. Nesvarbu, ar daugumai patinka ar nepatinka, mes nesame e, kalti dėl to, kad didžioji koalicija šiame parlamente negali susitarti. Tai yra siaubinga gėda ir mes nenorime šitaip dirbti. un'informazione di servizio perché si sappia. E, norėčiau e, štai dėl ko jūs informuoti. 116 e, pakeitimų pateikta langės pranešimui, 187 prašymai dėl vardymo, 107 prašymai dėl vardinio balsavimo. Ir pagal 175 darbo tvarkos taisyklių punktą e, pirmininkas konsultavosi su tarptautinės prekybos komitetu ir nutarta atidėti balsavimą. Dabar mes diskutuojame dėl debatų, ne dėl balsavimo, nes balsavimas jau atidėtas, remiantis 175 straipsnių pirmininko sprendimu, o dėl debatų atidėjimo. Ponas Pitela, jūs pasakėte tai, ką aš norėjau pasakyti. Per pirmą diskusijų etapą nebuvo aišku, ar mes atidedame balsavimą ar diskusijas. Jūs visai teisingai patikslinote viską. Mes dabar nekalbame apie balsavimą. Balsavimas atidėtas parlamento pirmininko sprendimu. Dėl to, kad yra pateikta labai daug pakeitimų ir rezoliucija yra gražinta į komitetą. Mes vertiname e, pirmininko Šulco išmintį. Aš atsiprašau, bet pasakysiu, kad parlamento problema yra ne tai, kad mes norime savo įvaizdį palaikyti, bet e, esmė yra diskusijos. Būtent to nori piliečiai, mums reikia geros rezoliucijos. Ir ne pirmą kartą parlamentui reikia deramos rezoliucijos. Kitas dalykas dėl diskusijų. Mes nei už, nei prieš. Galime diskutuoti. Bet taip pat galime diskutuoti tada, kai vyks balsavimas tai nėra mums lemiamos svarbos dalykas, tačiau esmė yra ta, kad trūksta susitarimo tarp frakcijų, ne tik tarp didžiųjų frakcijų, bet šiaip dėl frakcijų, dėl rezoliucijos ir dėl to labai išmintingai pirmininkas Šulcas nusprendė atidėti balsavimą ir gražinti į, į kompetentingą komitetą. Honorevole, honorevole Žadov. Žodis ponai Žadov. Kolegė. Gerbiami kolegos, e, parlamentas, e, pirmininkas nusprendžia manipuliuoti reglamentu, bet nėr, dėl to, kad nėra dabar daugumos dėl šio susitarimo. Dėl to, kad nėra daugumos dėl e, ISDS mechanizmo liberali teisė, liberalai galvoja, atsiprašau, liberalai ir e, dešinieji galvoja, kad jie gali atidėti diskusijas, nes bijomasi, kad bus pralaimėta per balsavimą. Mes turime iš tikrųjų diskutuoti ir balsuoti. Honorevole Weber, honorevole Weber. Žodis ponui Weberiui. Kolegin, kolegin. Mėly kolegos, Šiandien vyksta tikrai labai aršios diskusijos Europos parlamente. Norėčiau dar kartą aiškiai pasakyti, kad mes dabar svarstome, ar vyks diskusijos, ar nevyks diskusijos. Ne už uždarų durų tai nuspręsta. Mes, parlamentarai, sprendžiame. Taip, tai atitinka mūsų darbo, darbo taisyklės ir taip yra teisinga. Be to, E, ponas Šulcas, laikydamasi taisyklių, e, nusprendė, kad jeigu yra per daug pateikta pakeitimų, yra per sudėtinga balsuoti, galima atidėti balsavimą. O dažniausiai diskusijos vyksta kartu su balsavimu. Dar vienas dalykas, kaip e, frakcijos pirmininkas noriu pasakyti, kad man yra baisu matyti ekstrem, ekstremales pusės, kairėje ir dešinę, šitaip e, šnekant ir dar žaliuosius prie jų prisijungiant. Honorevole Arms, honorevole Arms, e poi votiamo. Ultimo intervento, honorevole Arms. Žodis poniai Harms ir po to balsuosime. Paskutinioji pasisakys ponia Harams. Kolegė Weberi, man atrodo, toks kaltinimas yra neprimtinas. Gerai pagalvokit, ką jūs šnekat. Jei dabar kiekvienas, ponia Weberi, jei kiekvienas, kuris kritiškai žiūri į arbitražo teismus, tai taip susitarime, e, bus kaltinamas ar priskiriamas kairiųjų ar dešiniųjų radikalams, tai iš viso man kyla klausimas, kaip čia mes galėsime kartu dirbti. Taip, Čia sėdi labai daug kolegų, ypatingai šioje pusėje, kairėje pusėje, bet ir dešinėje pusėje, kolegos, kurie per rinkimus savo rinkėjams prižadėjo, kad privačių arbitražo teismų nebus. Visur matau tą pažadą šis balsavimas, šie debatai šiandien yra atidedami. Martinas Šulcas taip nusprendžia remdamasis darbo tvarkos taisyklėmis jis reikalauja atidėti e, balsavimą, nes neaišku, kaip socialistų frakcija balsuos ir ar pralaimės ar nepralaimės ir ar galės išpildyti savo rinkėjams duotus e, pažadus. Mielas kolega Pitela. Mes mes dėrėjomės ir dabar, sura, dabar yra pateikta daugiau nei 200 pakeitimų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Honorable Arms. Sit down, please. Prašyčiau sėstis, suteiksiu žodį ponui Kamel. Sit down, please! Ar galėtume rengti tikrą diskusiją? Honorevole. Sit down, please! Prašom sėstis. Gerai. Micro. Good morning, everyone. Labas rytas visiems, kaip laikotės. I'll come to you later, don't worry. Perėsiu ir prie jūsų, nesijaudinkit, kai ateis jūsų eilė. Nusiraminkime ir pasakykime aiškiai. Buvome pasirengę balsuoti, bet dėl nesažiningo kairiųjų elgesio šiame parlamente šiandieną nebalsuojame, ar ne taip? Turėjome susitarimą, bet e, jis buvo pakeistas ir dabar diskutuojame, ar nors ir nebalsuojame, reikėtų diskutuoti. Jūs sakote teisingai, tie, kuriems rūpi, norėtų, kad tokia diskusija šiandien vyktų, bet mums atrodo, kad balsuoti reikėtų tą pačią dieną, kuomet vyksta diskusija. Like have your debate now but let us have the debate so it's Taigi, diskutuokime tada, kai balsuosime, kad ta diskusija būtų mūsų mintise šviežia. Ir aš noriu, sureaguodamas, pasakyti, kad mums disputų sprendimo mechanizmo reikia ne tik tarptautinių lygių, bet ir čia parlamento lygių the last speaker is Mrs. Coburn in name of FDD. You have the floor. Pone Kobur, FDD frakcijos vardu. Paskutinė kalbėtoja. Paskutinis kalbėtojas. Ponios ir ponai, to tikisi piliečiai, ES piliečiai laukia diskusijos dabar. Daugiau kaip 2 milijonai piliečių pateikė prašymus, peticijas e, nagrinėti sutarties klausimą. Mums rašo, skambina. Visiems parlamento nariams daugybė žmonių rašė, skambino ir ką mes šiandien ryte darome. Šis rytas skirtas kalbėti apie transatlantinį partnerystės sutarimą ir ką mes dabar darome. E, grįšime į biurus, ar iš tikrųjų darysime tai, ko iš mūsų tikisi žmonės, tai yra diskutuoti. Ponios ir ponai, pasirinkimas yra dabar tarp demokratijos, tarp įsiklausimo e, į žmonių valią ir grįžimo pas save ir darbo už uždarų durų, kaip kad elgesi prasta ES. Ponios ir ponai, diskutuokime šiandieną, nes to iš mūsų tikisi žmonės Junktinėje karalystėje, Italijoje ir visoje Europoje. Eh, io mi eh, associo ačiū pirmininkė aš pritarčiau pasipiktinimai tų žmonių kurie šį rytą išreiškė būtent tai ką jaučia mūsų piliečiai esame eh, darbininkų parlamentas, kai viskas gerai ir e, vien tik tai kalbame ir nieko nedarome, kai mums taip tinka. E, visi žmonės centre, jūs vis dar ideologiškai skirstote žmonės į kairiuosius ir dešiniuosius, į kairę ir dešinę, piliečiai taip negalvoja, aš manau, kad būtent tos partijos, kurios sėdi vienos prieš kitą šioje salėje, šį kartą reiškia blaivaus proto požiūrį. Pirmininkas, visi pasisakė, tad dabar siūlau balsuoti vardiniu balsavimu. Gue jau yra pasisakiusi ir gana ilgai kalbėjo ir dabar jau balsuosime. Taigi dabar kviečiu balsuoti dėl pasiūlymo atidėti langę pranešimą vardinis balsavimas. Balsuojame. Kas balsuos už, balsuos už atidėjimą, kas balsuos prieš, pasisakys už tai, kad diskusijos vyktų tuoj pat pagal 175 darbo tvarkos taisyklių punktą. Pirmininkas nusprendė atidėti balsavimą, o dabar kviečiu balsuoti, ar reikia atidėti diskusijas. Bet kuriuo atveju dėl šio pranešimo šiandieną balsavimo nebus. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. La votazione è chiusa. Mm, balsavimas baigtas. L'ordine del giorno è così modificato, viene approvato il testo e la... Taigi, e, darbo tvarkė keičiama ir tai reiškia, kad e, langė pranešimas yra atidedamas, posėdis atidedamas iki balsavimo 12 valandą. Sorry, the micro. May I draw your attention? Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį.